protokolą patvirtintų. Dabar pereisime prie platesnės apimties klausimų. Pagal 130b taisyklę. Tema Europos laivų statybos pramonės padėtis. Ponas Jakovčič, penkios minutės jums, prašau. Ačiū. Jūrų įrangos, laivybos įrangos ir laivų statybos sektoriai jau dešimtmečius yra vienas svarbiausių Europos strateginių sektorių, kuriuose dirba maždaug 450 tūkstančių valstybių narių gyventojų. Jie svarbus ir ekonominių, ir socialinių požiūriais, nes suteikia kokybiškų darbo vietų didelėms bendrovėms bei mažoms vidinėms įmonėms ir prisideda prie regionės pramonės infrastruktūros. Europoje yra maždaug 150 stambių laivų statyklų, dauguma iš jų yra aktyvios pasaulinės rinkos dalyvės pagal tonažą užimančios 6 procentus rinkos. Pone komisijos narė. Europoje laivus statančios valstybės yra per silpnos įveikti konkurencinį spaudimą, konkurencinį spaudimą kylant iš Azijos, ypač Kinijos ir Pietų Korejos. Šalių, kurios yra parengusios tikslinės nacionalinės laivų statybos strategijas. Ir visomis išgalėmis remia šią pramonės rytį. Ar vadovadamas iniciatyva Leadership 2020 komisija turi parengusi konkretų planą sukurti kompleksinę pramonės strategiją Europos jūrų ir laivų statybos sektoriui siekiant padidinti šios svarbaus sektoriaus ilgalaikį konkurencingumą, ekonominį tvarumą ir augimą. Ar komisija imasi konkrečių priemonių tam, kad išsaugotų ir remtų Europos laivų statybos aukštųjų technologijų ir didelės vertės konkurencinius pranašumus? Ar ji turi parengusi aiškę politiką ir priemonės, kuriomis būtų nustatomos grėsmės, kylančios dėl nesažiningos tarptautinės konkurencijos ir pasaulinių priekybos taisyklių trūkumo? Štai kokie mano klausimai. Ir aš, aišku, norėčiau Jums padėkoti už tai, kad priemėte mano iniciatyvą šiai, šiai temai aptarti ir aš apgailestauju, kad yra tiek nedaug kolegų, nėra kolegų iš mano šalies, nes kruatams tai yra labai aktuolus klausimas. Taigi norėčiau dabar paminėti, daugiau papasakoti apie Kroatijos laivų statybos pramonę. Žinau, kad labai svarbu išsaugoti laivų statybos gyvybingumą Kroatijoje, kadangi tai yra aktualu ne tik kalbant apie darbo vietų išsaugojimą, bet taip pat kalbant ir apie amatų pramonę. Laivų statybos iš Pula Oljanik yra inovacijų centras ir dėl to mums reikalingi, reikalinga greita ilgalaikė reakcija iš ES institucijų pusės. Laivų statyklos įmonės iš Puo, Split, ir kitų regionų, kitų rieka, kitų miestų nusipelnė europinės paramos. Ir aišku, didžiausia problema yra finansinio pobūdžio. Tai reiškia, kad laivų statybos finansavimas ir laivų parama įsigijant laivus yra labai svarbu ne tik Kroatijoje, bet ir visoje Europoje. Taigi aš kreipiuosi Europos komisiją su prašymu pateikti pasiūlymus dėl konkrečios priemonės, kad būtų galima finansuoti Europos laivų statybos pramonę. Pone komisijos narė, mes dažnai čia kalbame apie tai, kad reikia atgaivinti Europos pramonę. Vietoj to, kad imtumėmės priemonių ir išsaugotumėme tas pramonės rytis, kurios technologinę mokslo prasme yra sukaupusios žinių ir gali pačios užtikrinti ES e, ekonominę plėtrą ateityje. Taigi aš siūlyčiau užkisti kelią laivų statybos įmonių likvidavimui ES. Aišku, tam reikalinga iš naujo apibriežti priemonės ir kriterijus ir tas turi būti daroma kartu su Europos komisija, įvairiom, dalyvaujant įvairioms valstybių narių vyriausybėms. Mes negalime stebėti, kaip uh, išnyksta vienas svarbiausių pramonės sektorių Europoje. Ir taip pat taiksyti su tuo, kad mūsų partneriai atvirai subsidijuoja laivų statybos pramonę nacionaliniu lygmeniu. Aš suprantu, kad reikia laikytis atviro į rinką orientuoto požiūrio, kadangi aš esu liberalas, tačiau jeigu konkurencija yra nesažininga ir neliberali, tai aišku, panašu, kad tos valstybės daro viską, kad išsaugotų savo pramonės sritį šią. Mes negalime tylėti, kai matome, kaip nyksta konkurencija pasaulinėje rinkoje. Laivų statyba yra Europos pramonės jungčių simbolis, nes mūsų laivai, mūsų europiniai produktai yra statomi šie laivai, naudojant įvairias žaliavas kurios gaunamos vienoje šalyje, bet jos yra svarbios ir kitose šalyse. Taigi sukurkime naują laivų statybos išsaugojimo koncepciją Europoje. Dėkoju. Labai ačiū, kolega. Jakovčič, dabar komisijos narė Jankovska. Pirmininkė, gerbėmi nariai, pirmiausiai noriu padėkoti Jums už tai, kad e, atsirado galimybė aptarti šį svarbų Europos pramonės sektorių. Jis svarbus daugeliu valstybių narių. Ir pirmiausiai norėčiau pažvelgti į platesnį kontekstą. Kaip tikriausiai prisimenate, pernai rugsėjai pirmininkas Junkeris pasiuntė labai stiprų politinį signalą apie tai, kad reikia stiprinti mūsų pramonę, kad ji turėtų būti labiau konkurencinga po praėjus keliams savaitėms mes komisijoje patvirtinome e, išsame visapusišką pramonės politikos strategiją. Joje numatyta visa eilė veiksmų. Strategijoje siekiama išspręsti įvairias spragas ir mes įgyvendiname šią strategiją ir uh, nors praėjo nedaug laiko, bet dirbame ir manau, kad tikrai galime pasiekti neblogų rezultatų. Strategija yra horizontalus popyčio, jie apima įvairius sektorius ir taip pat norėjau pasakyti, kad laivų statybos sektorius yra labai svarbus, galima visam taikyti bendrus veiksmus šiam sektoriu, bet yra ir specifikos Mes imamės e, konkrečių veiksmų, kad paskatintume pramonės e, pokyčius konkrečiuose sektoriuose ir e, galiu sakyti, kad ši pramonė yra vienas iš pavyzdžių, kuriame, iš sričių, kurioje dirbame. dirbame ir laivybos įrangos ir laivų statybos sektoriai yra svarbus įvairiais požiūrės, jūs teisingai pastebėjote, kokybiškos darbo vietos yra užtikrinamos prisidama prie regionės plėtros. Uh, Bet kaip mes visi žinome, pasaulinė rinkos padėtis yra sudėtinga nemažam skaičiu Europos įmonių. E, programa e, Leadership 2020 e, yra svarbi iniciatyva. Ji skirta tam, kad būtų galima palengventi finansavimą, formuoti įgūdžius ir rasti lengvesnius būdus patekti į rinką šiai pramoniai laivybos įrangos, įrangos sektoriui. Ir komisijai tai yra rimtas prioritetas. Dėl pirmojo klausimo, ar komisija planuoja paremti ilgalaikį konkurencingumą išlaikymą ir augimą? E, mūsų programa Leadership 2020 numato ir veiksmų planą. Dėl daugelio veiksmų konkrečių e, turi apsispręsti patys sudėlizuoti subjektai ir juos turi gyveninti, bet mes neužmigome ant laurų, taip pat dirbame yra kitų veiksmų, pavyzdžiui, reguliavimo ar darybos su trečiomis šalimis, tarptautinėmis e, organizacijomis. Tai yra komisijos užduotis inicijuoti tokius veiksmus ar e, įgyvendinti juos toliau. Mes taip pat e, turime galvoti, kaip paremti Europos laivų statybos sektoriaus privalumus, kaip juos toliau stiprinti, kaip užtikrinti aukštųjų technologijų naudojimą. Taip pat e, naujų technologijų taikymas, žalinimas, e, naujų rinkų, įvairesnių rinkų paieškos yra svarbios. Ir noriu pasakyti, kad pasaulinė laivos pramonė prisėmė labai svarbų įsipareigojimą pirmą kartą sumažinti CO2 emisijas. Tai yra labai iškalbingas pavyzdys ir suteiks daug galimybių. Ir Leadership 2020 programa yra labai aktuali ypač e, jos trečiasis elementas. Jis numato, kad bus ieškama naujų rinkų, e, užtikrinta bus nulinės emisijos ir e, bus statomi laivai, kurie bus taupus energetikos vartojimo požiūrių. Ir mes savo laivų statybos sektoriaus nesaugosime, jeigu nebranginsime žmogiškojo kapitalo, jeigu neugdysime įgūdžių. Komisija pritarė e, jūrų pramonės pasiūlymą ir atsirado Europos įgūdžių taryba e, e, jūrų technologijų sektoriui. Tai yra viena iš iniciatyvų ir kita, kuria didžiuojamės, yra jūrininkystės technologijos. Kadangi tai yra prioritetinis sektorius, užtikrinant tarp šakinį bendradarbiavimą formuojant įgūdžius. Septyni, aštuoni sektoriai numatyti e, kaip sektoriai, kurie turėtų gauti finansavimo daug didesnį ir e, šis sektorius taip pat yra įtrauktas. Virželį 16 metų buvo e, patvirtintos tos programos ir veiksmai taip pat Erasmus Plus šiam sektoriui specialiai yra uh, E, numatęs e, veiksmus prieš keletą savaičių pradėti taikyti tam tikri veiksmai kaip tik šiais metais. E, mums reikia iškių politikos priemonių ir tam, kad būtų galima atremti tarptautinės konkurencijos grėsmes keliamas. Jūs teisingai sakėte, šalys atskirai yra pernelyg silpnas, kad galėtų atremti konkurencinį spaudimą iš Azijos ir e, mūsų iniciatyva Leadership 2010 turėtų pakeisti dabartinę padėtį komisiją EBPO darbo grupėje laivų statybos klausimais, turi e, ketina dirbti toliau, taip pat su Kinė e, vyko kovo mėnesį dėrybos. Kalbama ir apie buvo investicijų galimybės Kinijoje, apie nuosavybės reikalavimus, intelektinės nusavybės apsaugos dalykus, kurie Kinijoje kelia problemų ir panašiai. Aišku, iš karto tikėtis rezultatų gal ir nebūtų realu, bet mes norime Kinijai ir kitiems pademonstruoti, kad labai naudinga visiems yra sąžininga prekybos tarptautinės praktika. Taip pat investicijų klausimas aktualus užsienio e, tiesioginėms investicijoms e, ir Europa turi būti atvira joms, bet e, nebūkime naivus. Reikia išvengti, kad užsienio investuotojai ar investuotojai finansuojami užsienio vyriausybių neturėtų slaptos, užslėptos darbuotvarkės. Darbu Reikia atsižvelgti į viešąją tvarką, nacionalinį saugumą ir strategiškai svarbius sektorius. Parlamentas ir taryba dabar turi tvirtinti sprendimą dėl tiesioginių užsienio investicijų bus e, numatytas tikinimo mechanizmas tokių investicijų, ypač kritinės infrastruktūros e, srityse, kaip e, laivininkystės pramonė ir panašu. Taip pat mes e, turime galimybę nustatyti iššūkius per savo taikomas programas ir pateikti komisiją, tai yra veikia speciali, kuri susitinka su mm, pramonės atstovais ir teikia rekomendacijas. Ir e, taip pat mes, svarstydami su jais aktualius klausimus, nešime e, indėlį į pasiūlymus dėl kitos daugiametės finansinės programos. Dėkoju. Žodis ponui Telį, trys minutės. Pirmininkė, komisijos narė ir penki ar šeši kolegos, kurie esate salėje. Man labai malonu atstovauti EPP frakcijai šią popietę. Mūsų frakcija e, labai didelį prioritetą skiria pramonės Europos industrializavimui ir konkurencingumo jos išlaikymui. Ir norime paremti Aldę iniciatyvą iškelti šį klausimą, ką tik tai uh, E, kolega Jakovčič e, labai aiškiai pateikė mūsų klausimus. ES laivų statybos sektorius kenčia nuo tarptautinės konkurencijos ir reikia labai gerai suformuluotos politikos ES, reikia vieningo, vientiso požiūrio į tarptautinę konkurenciją, kuri išlaikytų ES konkurencingumą, atremtų iššūkius. Mums reikia e, geros strategijos, kad galėtume konkuruoti su savo partneriais iš Azijos. Airija e, yra sala, mes bandome apsaugoti savo laivų statybos e, pramonę ir taip pat prisidėti prie ES paramų. Mano apygarda e, trečiame, ketvirtame dešimtmetyje praeito amžiaus tapo labai svarbi laivų statybos požiūriu ir iki 70-mečio tokia išliko. Daugiau kaip tūkstantis žmonių e, dirbo mano apygardoje, daug laivų buvo pastatyta. Eli Etna pavyzdžiui. E, tai yra laivas, kuris aptarnavo mūsų e, uostus Bet 84 metais dėje ši laivų statykla užsidarė. E, Korko uostas yra antras pagal dydį šalyje ir e, jis taip pat gali labai prisidėti palaikant ir plėtojant laivų e, statybos pramonę. Mažų laivų remontas, statymas labai svarbu Airijai ir mes e, norime pasinaudoti galimybėmis ir atgaivinti pramonę ir tų galimybių yra nepaprastai daug. Mano apygardoje yra nuostabus uh, uostas Ir tai yra vienas iš e, natūraliai gilių uostų, vienas iš nedaugelio Europos Sąjungoje. tai yra Limeriko uostas ir e, Taip pat yra nedidelių uostų skirtų e, žvejybiniams laivams. Jie labai svarbus yra mūsų apygardos e, ekonomikai ir tikiuosi, kad toje uostai taip pat bus plėtojami. Taip pat norėčiau paminti Roslėje uostą, kuris aptarnauja keltus e, ir nedidelius žvėjų laivelius, tai taip pat labai svarbus yra uostas. Ir e, kaip kažkada pasakė parlamento pirmininkas e, ponas Tajanis, reikia nebežudyti pramonės ir suteikti šansą Europos laivų statybos pramoniai. Ačiū kolegai Kelį. Ar atsakysite į pono Mamikins klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą? Prašau klausti. Dėkoju ponė pirmininkė. Ačiū kolegos. Dėkuoju už galimybę paklausti. Laivų statyba Europoje yra svarbus dalykas, tačiau Kinija stipriai konkuruoja šiame sektoriuje. Ar jūs nemanote, kad artimiausioje ateityje mes, Europa, galėtumėme realiai būti konkurencingi Kinijos atžvilgiu. Ačiū. Aš manau, kad ne tik, kad būsime, bet ir pri, privalome būti ir aš manau, kad mane tikrai paragino ir padrasino komisarė žodžiai, kuri kalbėjo apie tai, kaip mes atkursime tą konkurencingumą ir padėsime mūsų uostams. Aš manau, kai suvienysime jėgas, nuveiksime labai daug, kad padėtumėme laivų statybos pramoniai ir galėtumėme konkuruoti su Kinija. Ne tik su Kinija, bet Pietų Koreja ir kitomis vietomis. Europa turi atkurti savo pramoninę stiprybę, apie ką kalbėjo ir Antonijo Tajanis, ir aš manau, kad mes galėsime tą padaryti kartu su komisija ir, kaip jūs ir sakėte, ir su valstybėmis narėmis. Dėkuoju už klausimą. Dėkuoju, ponai Keli, dabar ponas Mamikins penkios minutės. Pone pirmininkė, mėly kolegos, komisijos narė. Šiandieną Europa yra svarbiausias veikėjas pasaulio laivų statybos pramonėje, tačiau laivų statybos produkcijos poreikiai auga Europoje ir auks per ateinančius dešimt metų. Tai reiškia, kad pramonė susidurs su rimtais iššūkiais. Kiek aš suprantu, yra nedaug mūsų šioje plenarinėje salėje, bet dėl to tema nesumenkėja, jos reikmė netampa menkesnė. Aš manau, kad mes turime apsvarstyti visus privalumus ir visus, visas šio sektoriaus perspektyvas apgalvoti. Esame unikalūs ir mūsų kaimynai galvoja, kaip mes, mes, sus, mes išlaikome tokį tvarų reguliavimo, tokią tvarę reguliavimo bazę, tačiau ES nėra tik tai normos ir reglamentai, tai yra ir geopolitika. Uh, Jūrų pramonė didelė dalimi priklauso nuo galios politikos, postmodernios, postmodernio, post, nu, priklauso nuo postmodernios politikos. Ir mes privalome suvaidinti svarbų geopolitinį vaidmenį. Studija, kurią atliko Europos komisijos užsakymų Balance Technology Consulting, rodo, kad e, Europos laivų statybos pramonės gerbuvis turi ne tik ekonominių, bet ir politinių padarinių bei aplinkosauginių aspektų Europos Sąjungoje. Dėl to šiandien Europai reikia pragmatiško, į tolį žvelgiančio požiūrio laivų statybos rytyje. Buvo primtas išmintingas sprendimas ES visai neseniai susitelti ties aukštų technologijų e, įdėgimų laivų statybos srityje. Tai leis mums sukurti didžiulį e, konkurencinį pranašumą ir prana, atsiriboti nuo vakarykščio pasaulio laivų statybos rytyje. Tačiau turime nepamiršti, kad Kinija irgi turi politinių tikslų įžengti į aukštų technologijų laivų statybos pramonę. Tai reiškia, kad mes turime mąstyti jau apie tai, kokius žengsime kitus žingsnius, kad išsaugotumėme savo konkurencinį pranašumą. Kai trūksta veiksmingų pasaulinės priekybos taisyklių, mums reikia europinio europinės priedangos, kad apsaugotumėme laivų statytojus, nes jiems bus labai sudėtinga išgyventi. Laivų statybos pramonė yra grindžiama doleriais. Tai reiškia, kad turime apsaugoti e, šią pramonę nuo finansinio disbalanso ir pasirūpinti savo gamintojais. Stipri laivų statybos pramonė prisideda ir prie ES jūrų saugumo politikos. Čia svarbi jūrų, jūrų saugumo strategija, taip pat Arkties strategija. Ir aišku, ES valstybės narės turi ekonominių interesų ir dėl to reikia perkelti daugiau kompetencijos komisijai šioje srityje. Bet jeigu tenka mums konkuruoti su didžiausiamis jūrų valstybėmis pasaulyje, turime priimti atitinkamą strategiją. Ir turime sustiprinti tą savo galybę jūrų pramonės srityje ir taip pat kurti, kuo galima greičiau, bendrą jūrų pramonės politiką. Dėl to reikalinga veiksminga ekonomikos strategija šiame sektoriuje ir aplinkosaugos strategija. ES turi įvaizdį kaip pati pažangiausia aplinkosaugos e, taisyklių prasme ir turi išsaugoti šį principą ir jūrų bei priekybos santykių prasme. Tai prisidės prie mūsų pastangų, skatinant aplinkų sauginius standartus. Taip pat klimato kaita reikš naujas taisyklės Arkties regione. Ir tai reikš, kad greičiau iš Europos ir Afrikos reiks transportuoti prekes į Aziją, nei yra dabar, kai per artimuosius rytus ir pietų Aziją plaukia laivai. Viskas vyks greičiau, tai bus netaip brangu ir netaip pavojinga. Tokiu būdu konkurencija bus perkelta į šiaurę ir į Arkties regioną. Mes turime pagalvoti jau šiandieną apie tai ir kurti naujas technologijas, kad nauji laivai galėtų plaukioti tose zonose, kur vyrauja šiaurinės sąlygos. Kolegos, aš priklausau jūrų valstybei. Kalbant apie laivų statybos pramonę Latvijoje, tai turėčiau pasakyti, kad didžiausias mums tenkantis iššūkis laivų statybos pramonėje yra darbuotojų įgūdžių lavinimas ir rinkos sistemos stiprinimas. Dėl tradicijų ir istorijos laivų statybos pramonė Latvijoje reiškia, kad mes užimame gan svarbią poziciją tarp kitų laivų statybos šalių, turime pažangių medžiagų, naujų technologijų ir dizaino srityje esame daug pasiekę, tačiau tokios inovacijos neleis mums išgyventi esant naujoms ekonominėms sąlygoms, juolab, kad mažėja poreikis Europoje. Laivų statybos sektorius šiandieną yra grindžiama žinių ekonomika ir aš manau, kad Latvijos vyriausybė turi siekti tikrai europietiško požiūrio, kad pasirūpintų, jog laivų statyba vyktų sklandžiai ir kad būtų pasirūpinta darbuotojų gerbūviu. Dėkoju. Kolegai Mamikins, ponė Krupa. Vieną minutę. Pone pirmininkė, ponė komisarė, gerbiami kolegos, e, remiu šio klausimo autorių poziciją E, dėl, plates, dėl ES statybos pramonės padėties. Iš tiesų, to veikla, kurios ėmėsi Europos komisija, e, privedė prie to, kad, pažiūrėk, Danskė žlugo laivų statyba, trūko solidarumo. Laivai buvo, buvo statomi ilgą laiką, jau pasitė apie tūkstantį, tačiau kai Lenkija prisijungė prie Europos Sąjungos, buvo suteikta valstybės pagalba. Ir e, paaiškėjo, kad ši valstybės pagalba laivų statyboms buvo nelegali. Pagalba reikėjo sustabdyti, sektorių teko restruktūrizuoti, žmonės prarado darbus. Europos komisija pateikė restruktūrizavimo siūlymus, tačiau viso to rezultatas buvo tas, kad laivų statyba Gdanske buvo parduota Ukrainos įmoniai. Mes nematėme jokios geros valios paremti šią pramonę. Pastaruosius 30 metų laivų statybos pramonė buvo atkuriama po truputį. Ačiū Lenkijos vyriausybės pastangoms, ačiū Lenkams dėjusiems pastangas. Danske, Ščecinė ir kitur buvo e, plačiai išplėtotas sektorius. Laivų statyba yra svarbus sektorius mūsų nacionaliniam saugumui. Būtent dėl to aš manau, kad turėtų čia būti taikomos kitokios konkurencijos taisyklės. Ačiū, sako pirmininkas. Ačiū, ponia. Krūpa ponia Anderson. Ačiū. Airija kaip sala labai priklauso nuo laivų statybos daugiau nei kitos ES valstybės narės. Britanijos vyriausybės netinkamas elgesys dėl breksito reiškia, kad reikalinga sustiprinti laivų statybos pajėgumus, kad galėtumėme uh, kad galėtų kad galėtume padėti Airijai, kai tuo tarpu dabar Airija susidurs su eksporto problemomis eksportuodama į Britaniją. Taigi, laivų statybos reikšmė šauks Airijoje. ES strategija, bandant susitvarkyti su krize laivų statybos, buvo labai aktuali Airijai ir yra labai aktuali Airijai, nes didžiausias laivų statyklos kompanijos veikia Belfaste ir jos imasi inovacijų ir naujausių technologijų, tai yra žalios technologijos ir taip pat e, ieškoma naujų rinkų. Daug darbo buvo nuveikta pastaruoju metu laivų statybos srityje, daugiausiose šiaurės uostuose, Belfasto uoste ir mano mieste, De Derio mieste. E, Keltų uostas yra ir visi tie uostai priklauso nuo Europos tiekimo grandinės. Brexitas labai kenkia tokiam mūsų planui ir padarys dėlę žalą šiai pramoniai. Europos, atsiprašau, Britanijos vyriausybės strategija panašu, kad priklauso daugiau uh, nuo trumpalaikių perspektyvų. Ir daugeliu, kaip ir daugeliu kitų atvejų, Britanijos vyriausybė visiškai ignoruoja breksito padarinių Šiaurės Airijai. Visą tai reikia atsižvelgti planuojant ES veiksmus ateityje. Egzistuoja tam tikri sprendimai, kaip būtų galima užkisti kelią breksito grėsmė kiekvienam sektoriui, skaitant laivų statybos pramonę. Mes tuos sprendimus pristatėme atitinkamiems pareigūnams, kai buvo specialus statusas suteiktas Šiaurės Airijai ir mes taip pat pasiūlėme sistemą, kaip būtų galima e, numatyti raudonosius ir žaliuosius kanalus ir įtraukti uostų infrastruktūrą kurie būtų galima pasinaudoti e, transportuojant prekes į šiaurę ir pietus. Ir aš norėčiau pri, pripažinti, kad puikų darbą atliko Lian Ryda, parlamentarė, kuri siekė užtikrinti prekių apsaugą, kurie tranzitu keliaus į Britaniją ir po to į ES. Taigi ši sistema bus naudojama toms prekiams, kurios tranzitu važiuos per Britaniją iš Airijos į ES ir tokiu būdu bus išsaugomas, išsaugomas viena, vieni, bendros rinkos integralumas ir vientisumas ir toliau klėsties priekyba. Mes nenorime, kad būtų. Nu, Nutiesta siena prie Airijos. Mes nenorime, kad tie santykiai būtų kliūtis. Ir taip pat nereikia matyti pri, priminti, kad Belfasto uoste buvo pastatytas Titanikas. Belfastas yra svarbus uostas ir laivų statybos centras ir jis labai prisideda prie bendruomenės plėtros. Vė mums labai naudinga ir ES parama. Tačiau Titanikas savo pirmos kelionės metu atsitinkė į aisbergą ir nuskendo. Tai aš norėčiau saky, pasakyti kolegoms, neleiskite, kad Airijos pietus ir šiaurės, Airijos pietus ir šiaurė atsitrenktų į tą ledkalnį. Dėkoju. Ačiū. Kolegė Anderson, dvi su pusė minutės, ponui Elisen. Pone pirmininkė. Europos komisija pateikė naują planą, bendrą strategiją susijusią su laivų statybomis. Pirmininkė, mes nepritarėme tokiam planui. Mes manome, kad Europos komisijos planais bandoma primesti nereikalingas taisyklės ir, bando, ir jomis bandoma kištis į valstybių narių suvenerius reikalus. Mes pritarėme rinkos ekonomikos sąlygoms, kur įmonės pačios yra atsakingos už savo sėkmes ar nesėkmes, jos neturi susidurti su Europos biurokratų primestomis taisyklėmis, kurie absoliučiai nežino, kas yra sveika konkurencija ir situacija rinkoje. Pone pirmininkė, mes nepritarėme kompetencijos perdavimą ES, mes nenorime švaistyti ES mokesčių mokėtojų pinigų, bandydami paremti tokias įmonės, kurios nesugeba išgyventi ir mes nenorime pritarti laivų statyklų bankrotams. Valstybės pagalba ir subsidijos paprastai e, nepadeda šiuo atveju išgyventi. Mes kalbame apie tai, kad tai padeda tiek, kiek, num, kiek pleistras numirėliui. Mes e, matėme, kad Olandijos mokesčių mokėtų sumokėjo milijardus florinų tam, kad būtų galima paremti mūsų šalies laivų statiklas, tai, tačiau rezultatų iš to ne, nebuvo jokių. Teko uždaryti statiklas, po ilgų metų darbo buvo prarasta daug darbo vietų. Taigi mokesčių mokėtojų pinigai buvo išmesti tartum į balą. Dabar Olandijos e, laivų statyklos atsigauna, bet ne valstybės dėka, o verslumo ir sektoriaus inovacijų dėka. Galiausiai ne e, viešoji valdžia, o rinka turi apibriežti, kokia prekė ir kada turi atsirasti rinkoje. E, čia kalbame apie prekes ir paklausą, apie jų gamybą, apie jų reikalingumą ar ne. Tad galiausiai nutraukime tas Europos subsidijas, leiskime ramiai gyventi laivų statykloms. Ačiū kolegai Elisen. Pusantros minutės kolegai Džambatski. Ačiū, ponė pirmininkė. E, išklausime kolegos Jakovčič, ačiū jam už tai, kad iškėlė šį svarbų klausimą. Daugelis valstybių narių turi e, laivybos, laivų statybos tradiciją savo šalyse. Dabar tai tradicija iškilo pavojus kalbame apie pramonės atkūrimą ES, tačiau mums reikia išlaikyti darbo vietas, išlaikyti tas tradicijas. Taip, konkurencija egzistuoja, ne visada ji lojali, sąžininga iš trečiųjų valstybių narių. Yra tokių šalių, kurios nori patekti į šią rinką. Tad daug kas priklauso nuo mūsų. Daug kas priklauso nuo valstybių narių ir nuo ES apskritai, ar išlaikysime dar, šias darbo vietas. Dėkoju. Ačiū kolegai Džambatski. Ar atsakytumėte į pono Mamikins klausimą? Dėkoju. Ačiū, ponė Džabatskė, kad priemėte mano klausimą pagal mėnesios kortelės procedūrą. Mano šalis, Latvija, 2004 metais prisijungė prie Europos Sąjungos. 2007 e, prisijungė Rumunija ir Bulgarija. Laivų statybos požiūrių mes buvom iš tų, kurie pralaimėjo. Aišku, laimėjom ką kitą žmonėms ir, ir verslui, bet kaip nutiko jūsų šalyje? Man atrodo, buvo dalykų, kuriuos praradote, bet buvo ir tokių, kuriuos laimėjote. Kolega, благодаря за въпроса, колега. Ačiū už klausimą, ponui Mamikins. Jūs teisus. Įstojus Europos Sąjungą Latvijai ir Bulgarijai buvo pirmiausiai darybų reikalas. Tas įstojimas buvo darybų reikalas. Mes praradome daug darbo vietų iš pradžių, bet paskui šis sektorius pradėjo vystytis. Dabar štai turime dvi valstybinės laivų statiklas, jų yra daug privačių taip pat. Europos Sąjungoje turime bendradarbiauti vieni su kitais, įskaitant jūros reikalus ir tuomet pasieksime pozityvesnių rezultatų. Ačiū. Ačiū ponui Džambatski. Mm, pagal spontaniškų pasakymų procedūrą mm, nematau, kad kolegos norėtų kalbėti, žodis teiksiu komisarė apibendrinti. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti Jums visiems už pastebėjimus. Manau, kad jūrų pramonė, laivų statybos pramonė labai svarbi ES. Dėl to mes turime veikti aktyviau negu kad iki šiol per ateinančius ypač pusantrų metų. Norėčiau dar kartą paminėti Leadership 2020 programą, kuri turėtų teikti būtinų gairių pramonė. Ir e, turėsime daug galimybių kalbėti apie inovaciją, žiedinę ekonomiką, skaitmeninimą. Aš esu tikra, kad šip reikia veikti, bet E, veikti kartu, diskutuoti su visais suinteresuotais subjektais. Manau, kad mes sieksime naudingų rezultatų ateityje ir juos užtikrinsime. Valstybės narės labai svarbu vaidmenį vaidina, užtikrindamas, kad e, pramonė atremtų naujus iššūkius ir pasinaudotų galimybėmis. Taip turime dirbti ir su valstybėmis narėmis, e, su parlamentu, su suinteresuotais subjektais, pramonės atstovais. Bet turime galvoti, kur turime veikti aktyviau. ir kur tikrai galime kai ką pakeisti, pavyzdžiui, geresnį finansavimą užtikrinti, geresnį prieigą prie rinkos, e, plėtodami įgūdžius jau dirbame daug, ieškome naujų rinkų, bet reikia, reikės aptariant naują biudžetą vėl atnaujinti diskusijas. Reikia nepamiršti lais, laivų statybos pramonės, tai tikrai nėra mūsų diskusijų pabaiga. Dėkoju. Labai ačiū, gerbiam.